Pan prezident. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, tęsiu gimtają čekų kalbą. Pradedame posėdį. Prvním bodem pořadu jednání je prohlášení. Pradedame šiandienos posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra Komisijos pirmininko pavaduotojos ir sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Venezueloje. Prašysiu e, komisijos e, nario šiemetos įžangos. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai.